Janseno sulaukusios 72 metų mirtis, buvo išrinktas 2014 metais Europos parlamentą, buvo vis Timosi komiteto ir delegacijos ryšiams su Afganistanu narys. Europos parlamento vardu noriu pareikšti nuo šardžio užuojautą pono Janseno šeimai ir artimiesiems.